Why don't we start? Uh, <laughs> I don't want to uh, uh, wait. Labas rytas. Na, siūlau pradėti, nelauksime visų, nes uh, tie, kurie atėjo, jau atėjo. Dėkoju, kad uh, susirinkote. Norėčiau uh, padėkoti kolegai, kuris vakar pirmininkavo mano vardu, Turiu pasakyti, kad manęs vakar nebuvo, nes aš dalyvavau 13 žuvusių karių pagerbime, tai yra Amalija žuvę kariai. Be abejo, tai labai svarbus momentas, dalyvavo ir pats Malio prezidentas, taip pat dalyvavo įvairūs ES atstovai. Emocijos tikrai labai liūdnos, kai žūsta jauni žmonės vykdydami tokias operacijas. Reikia pabrėžti, kad labai svarbu yra visgi vykdyti tokias operacijas ir kovoti su džihadistų celėmis, kurios dabar užima vis didesnę teritoriją, ypač Burkino Fasoje. Malija yra vykdomos įvairios operacijos Barkan MINUSMA ir kitos. Ir visų jų tikslas yra stabilizuoti situaciją šalyje. Stabilizuodami Malį mes dirbame, aišku, su Afrikos institucijomis ir matome, kad daugybė žmonių yra žuvę Malyje, daugybė turėjo palikti savo gyvenamasias vietas. Kalifatas Sahelyje yra įsigalėjęs ir mums ta situacija tikrai atrodo labai dramatiška. Šį rytą aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie vyko į Sahelyje, tiems, kurie dalyvavo projekte. Mes čia su ta Kuba e, matome bendradarbiavimą operaciją vykdomą kartu su Afrikos institucijomis ir pats tas karas nėra tradicinės. Negalime čia kalbėti nei apie šlovingą pergalę, nei apie pralaimėjimą. Tiesiog e, situacija nėra vienareikšmė. Tai tiek norėjau pasakyti pradėdama. Ir e, dabar mes e, pakalbėsime apie įvairius e, gynybos klausimus. Noriu padėkoti Silvijai, kuri atvyko šiandieną pasisakyti. Pane Silvija Kans Huber ir ponas Žorž Domek. Jie kalbės apie tyrimus vykdomus gynybos srityje. Noriu padėkoti ponui Domek už visą darbą, kurį organizavo jūsų agentūra praėjusią lapkritį. Aš negalėjau dalyvauti susitikime, bet žinau, kad jis buvo labai naudingas. Toliau. 12 e, lapkričio taryba patvirtino gairias, kurios yra skirtos agentūros darbui 2020 metais. Čia įmamasi įvairių iniciatyvų gynybos srityje. Agentūra prisideda savo ekspertinėmis žydėmis prie EDDP. Na, manau, visi žino, kas yra EDDP. Ir agentūra taip pat dalyvaus EDDP, PADR vertinime. Šie tyrimai gynybos srityje yra būtini tam, kad mes galėtume sustiprinti savo pajėgumus ir strateginę sąjungos autonomiją. Būtina yra finansuoti tokius taikomuosius tyrimus ir civilinėje srityje. 2017 metai buvo pirmasis svarbus etapas, buvo numatyta parama tokiems tyrimams gynybos srityje yra numatyti 25 milijonai eurų 2019-iesiams. E, taip pat yra siekiama užtikrinti bendradarbiavimą gynybos srityje ir taip padidinti Europos gynybinius pajėgumus. Agentūra taip pat yra atsakinga už visus šios klausimus, tai dabar maloniai suteiksiu žodį mūsų svečiui 15 minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už šią galimybę kreiptis į komitetą ir pakalbėti apie bandomuosius projektus bei apie atliekamus tyrimus. Kaip žinote, Europos visuotinė strategija numato įvairias iniciatyvas, kurių tikslas yra pakeisti gynybinę situaciją, taip pat atsižvelgiant ir į tyrimų kontekstą. Bandomasis e, projektas iš esmės e, siekia e, sukurti stiprą, stiprią tyrimų ir gynybos dimensiją. Jeigu paminate, bandomąjį projektą pristatė Europos parlamentas ir finansavimas buvo numatytas 2015-2016 metams. Mes norėjome pasižiūrėti, kaip geriausia būtų panaudoti šias lėšas. E, čia e, DA buvo atsakinga už šio biudžeto valdymą. Komisija sudarė delegacinius susitarimus, kurie buvo pasirašyti 2015 rugsėjo 16 dieną. Ir taip EDA e, tapo atsakinga už šį projektą ir atitinkamą veiklą. Biudžetas buvo tik tai 1,4 milijonai eurų. Visgi tai buvo puikia e, gynybinių tyrimų e, pradžia. Dabar galiu džiugiai pasakyti, kad visi trys bandomieji projektai buvo sėkmingai užbaigti iki 2018 pirmo semestro. Visa veikla numatyta pagal deleguotusius įgaliojimus buvo baigta 2019. -aisiais. Šie trys bandomieji projektai leido patikrinti bendradarbiavimą tarp EDA ir Europos komisijos bei pasižiūrėti, kaip gali bendradarbiauti įvairios įmonės ir viešasis sektorius. Aš noriu padėkoti SEDE e komitetui, kuris ir ėmėsi šio bandomojo projekto iniciatyvos. Tai buvo tas pirmasis šablonas tolesniai veiklai. Šis bandomasis projektas leido pradėti Europos komisijos veiksmus 2017 metais. Iš viso buvo numatyta 19 milijonų eurų trejiems metams. Ir šį kartą finansavimas buvo kur kas didesnis. Taip Europos komisija norėjo pademonstruoti, kad šių tyrimų svarba gynybos srityje yra didžiulė. Ši programa leido sustiprinti tyrimus gynybos srityje ir užtikrinti tinkamą finansavimą. Vadovybė veikia pagal delegacinius įgaliojimus, kurie buvo pasirašyti 2017-aisiais. Pagal šį susitarimą buvo numatyti, numatytos lėšos 5 procentų valdymui ir programa taip pat galėjo naudotis EDA ekspertinėmis žiniomis tam, kad palaikytų techninio vertinimo procesą ir kad garantuotų tinkamą techninių veiksmų vertinimą. Parengėmėjai veiksmai apimė tris programas trijų metų, o tyrimo veikla turės būti baigta po šio laikotarpio iki 2023 metų. Iš viso 2017 buvo numatyta 25 milijonai 40 2018 ir 25 2019. 95 milijonai eurų leidžia mums išbandyti įvairias priemonės, tirti tai įvairias sritis ir taip pagilinti savo žinias apie tai, kas ateityje būtų naudinga. Apskritai bandomasis projektas atnešė konkrečių rezultatų tose sritise, kurios iš anksto buvo pasirinktos. Dabar bandomasis projektas sėkmingai baigtas ir parengėmėji veiksmai parodė, kad bendradarbiavimas buvo sėkmingas. Darbas su komisija buvo labai konstruktyvus ir ataskaitos taip pat yra optimistinės, bet dabar aš daugiau pakalbėsiu apie parengiamuosius veiksmus. Pirmoji programa 2017. Čia gavome 24 pasiūlymus. Gavome jų iš trijų skirtingų sričių. Tai yra geresnis situacijos suvokimas jūros srityje, taip pat pažangios karinės sistemos ir E, situacijos peržiūrą. 2018-aisiais gavome aštuonis pasiūlymus. Tai buvo e, didelio pajėgumo lazeriai, e, taip pat strateginės technologijos apžvalga ir dar vienas projektas, dėl kurio bus viskas pasirašyta kitų metų pradžioje. Per pirmosius du kvietimus teikti pasiūlymus mes gavome paraiškas iš 26 šalių. 2017-aisiais 31 procentas mažų ir vidutinių įmonių bei konsorciumų dalyvavo, 22 procentai kitų pramonės atstovų ir 17 procentų tyrimo centrų. 2018-aisiais procentas pasikeitė, 90 procentų MVI teikia paraiškas, 39 procentai didelių pramonės atstovų ir 20 procentų tyrimo centrų, 19 atsiprašau, MVI teikia paraiškas. Kalbėjome apie elektromagnetinio spektro dominavimą, taip pat nepilotuojamas sistemas ir e, dronų klausimus. Kalbėjome apie dirbtinį intelektą skirtą gynybos sričiai, kvantinės technologijas ir autonominės padėties nustatymą bei laiko nustatymą. Rūpiučio 28 buvo užbaigtas laikotarpis, per kurį buvo teikiamos pareiškos, o vertinimas turės pasibaigti 2020 pradžioje. Kogi mes išmokome šio proceso metu? Aš norėčiau pasidalyti konkrečiamis išvalgomis apie tai, kaip buvo įgyvendinamos šios partnerystės kartu su valstybėmis narėmis ir komisija. To mes turėsime nepamiršti, planuodami tolesnį biudžetą. Kalbant apie bendradarbiavimą tarp ADH ir Europos komisijos, tai Buvo klausimų susijusių su intelektinės nuosavybės teisė ir taip pat kaip reikėtų valdyti konfidencialią informaciją. Na, tikrinome ir specialiasias ataskaitas. Tarkime, intelektinės nusavybės teisų atveju reikia ieškoti pusiausvėros tarp tinkamo informacijos srauto ir informacijos gautos pasinaudojant es lėšomis apsaugojimo kadangi e, gynybos ministerijos ir yra tos, kurios naudosis tomis technologijomis ir joms reikia tinkamų prieigos teisių. Taip pat e, buvo numatytos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis, buvo keliamas klausimas, kaip apibrėžti temas ir kaip atsižvelgti į e, gynybos ypatumus. Ši situacija kitokia negu civilinėje srityje mums reikia labai e, tiksliai numatyti ir tolesnius veiksmus, kadangi e, netaip paprasta yra pasinaudoti technologijomis gynybos sektorioje. Mums reikia tvarių sistemų su e, tinkamais techniniais ypatumais, nes jeigu tos technologijos nebūtų pritaikytos kariniams tikslams, tai būtų mokesčių mokėtojų pinigų praradimas. Visas darbas parodė, kad e, čia bendradarbiavimas gali būti įvairialybės. Pirmiausia, reikia gyvendinimo proceso, perdavimo veiksmų ir žemyn ir aukštyn. Tai reiškia, būtina paremti valstybės nares ir Europos komisiją tam, kad jos galėtų parengti darbo programas, atsižvelgiant į EDA prioritetų nustatymo įrankius. Toliau įgyvendinimas Europos komisija čia kalba apie PP ir apie PA. Tam buvo numatytas ir deleguojantis susitarimas. Čia mes kalbame apie veiklą nuo pat kvietimo teikti paraiškas iki projektų pasirinkimo. Galiausiai perdavimas žemyn grandinę vis irgi yra reikalingas, kad RND projektai atneštų konkrečių rezultatų, kurie būtų panaudojami. EDA paremė valstybės narės ir komisiją pagal parengiamųjų veiksmų programą. Agentūros įnašas apėmė koordinacinių susitikimų organizavimą, konsultaciją su valstybėmis narėmis ir valstybių narių pateiktų temų analizę tam, kad būtų lengviau nustatyti prioritetus, sudaryti klasterius ir susiaurinti temas. Viskas buvo įmanoma dėl EDA prioritetų nustatymo įrankio. Jis leido atsižvelgti į bendrą tyrimų darbo atvarkę, kuri yra susijusi ir su EDF darbo programa, kuri yra numatyta reglamente įsteigiančiame EDF. Europos gynybos fondo įgyvendinimas turi vykti vadovaujantis portfeliais. EDA, RND procesas gali pasi, gali pagelbėti gyvendinant EDF biudžetą. EDF struktūra neturėtų būti dubliuojama, tai yra svarbu. Bandomųjų projektų sklandus įgyvendinimas kvietimas teikti paraiškas parodė, kad agentūra visiškai atitinka savo užduotis ir tinkamai atlieka savo vaidmenį. Agentūra e, sugebėjo tinkamai panaudoti išteklius visoms valdymo užduotims, įskaitant ir projektų bei veiklos stebėsną. Kalbant apie praktinius e, įgyvendinimo aspektus, Europos komisija ir ADA vertino bandomųjų projektų logiką ir Šiandieną yra akivaizdu, kad ES finansavimas gali tinkamai padengti gynybinių tyrimų poreikius, bet tam reikia bendradarbiavimo tarp EDA ir Europos komisijos. Pirmosios dvi darbo programos buvo įgyvendintos sėkmingai. Tinkamai buvo suorganizuotas kvietimas teikti paraiškas, pats dalyvavimas buvo patenkinamas vertinimas įvyko veiksmingai ir galiausiai e, buvo e, sudaryti susitarimai tiek 2017, tiek 2018. Ir kaip jau sakiau, dar vienas susitarimas yra rengiamas dėl administracinių priežasčių ir konfidencialios informacijos jas šiek tiek vėliau bus sudarytas. Kalbant apie perdavimą žemyn grandinę, svarbu tinkamiausiai pasinaudoti šiais e, projektų rezultatais. Valstybės narės e, turi e, pasinaudoti šių tyrimų atliktais rezultatais ir būtent tai parodys, kiek sėkmingi buvo projektai. Tam yra reikalingi tolesni projektai numatyti pagal Europos gynybos fondą, na, taip pat pagal EDA projektus, arba tai gali na, būti nacionaliniai ar e, daugia šaliai projektai. Labai svarbu, kad tyrimai taptų konkrečiais kariniais pajėgumais. Tik taip mūsų gynybos pramonė taps konkurencingesnė ir padengs mūsų kariuomenių poreikius. Tarkime, Jūrų swarm uh, Bandomasis projektas dabar jau perina į kitą stadiją. EDA prisidėjo pasirenkant atitinkamas temas, padėjo įgyvendinti tyrimų programą ir padėjo numatyti tolesnę veiklą. EDA pagelbėjo apibrėžiant tyrimų sritis ir taip prisidėjo prie visų diskusijų. Svarbu, kad būtų atsižvelgta į bendros gynybos politikos prioritetus. Turint visą tai omenyje, buvo užtikrinta sėkmė tiek užtikrinant veiksmus aukštyn, tiek žemyn grandinę. Abu bandomieji projektai parodė, kad toks institucinis bendradarbiavimas yra produktyvus. Be to, ED palaikė valstybės narės, kad sukurtų savo bendrą sudėtį kaip indėlį į e, Europos gynybos fondo mokslinių tyrimų dimenciją. Remiantis EDA sprendimu, EDA e pateikė šitą dokumentą Europos komisijai, komisijai e, kartu su bendrų žemėlapių pirmojų paketu. E, dalyvaujančių valstybių narių bendra pozicija ragina e, e, tyrimus, mokslinius tyrimus gynybo, gynybos srityje. Ir yra dokumente numatyt, pasiūlyta užtikrinti sinergijas tarp uh, atsirandančių ir žlugdančių technologinių ir mokslinių tyrimų pajėgumus. Taip pat reikia nustatyti aiškę sąsąją tarp mokslinių tyrimų ir gebėjimų dimencijų. Ir tai reikia padaryti per technologinius struktūros blokus. Valstybės narės, kaip pavyzdys, dabar ragina, galvoja apie tai, kad reikia numatyti tokią pareigą EDA agentūrai, kuri užtikrintų įvertinti savo pajėgumus. Ir todėl EDA e, įsteigė neformalų forumą, kuriame numatyta platforma valstybėms narėms pateikti konsoliduotus projektus, kurie vėliau būtų pateikiami EDA EIDP ir kitoms agentūroms. Ir e, galiausiai e, pagrindinis e, pasiekimas yra bendradarbiavimas tarp Europos gynybos agentūros ir komisijos ir buvo patvirtinta, kad abi pusės yra įsipareigojusios dirbti kartu ir užtikrinti, kad ES gynybos moksliniai tyrimai būtų sėkmingi. Europos gynybos agentūra nori tik e, sėkmingai toliau dirbti su komisija ir keičiantis patirtimi tarp dviejų institucijų. E, EGA su savo gynybos patirtimi ir komisija su naujo, naujų technologijų gebėjimais e, padės sukurti įgūdžių komplektą, kurie būtini siekiant užtikrinti abipusę sėkmę. Baigdamas, aš manau, kad e, bandomasis projektas ir pasirinkta reakcija yra labai sėkminga e, dirba testavimui ir tai padeda įvertinti Europos finansuojamo gynybos tyrimų pranašumus. Ir tai padeda sukurti konkurencingą, inovatorišką Europos gynybos e, sektorių, kuris paremtas fragmentiniais tyrimų rezultatais. E, iki šiol surinkti tyrimai rodo, kad e, šiandieną EGA turi reikiamus mechanizmus, kad e, iš anksto palaikytų šitą darbą, taip pat ir kuriant jam reikiamas sąlygas bei jį įgyvendinant. Ir tai yra reakcija į prieš tris metus išsakytą kritiką dėl egos gebėjimų įgyvendinti mūsų numatytus rezultatus. Aš pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Pone Kensuberą, norėtumėte papildyti? Ačiū, pirmininkė. E, gerbiami sėdė komiteto e, nariai. Aš tik papildysiu, e, ką sakė kolega Domek, jau daug kas buvo pasakyta. Keli punktai dėl paaiškinimų. Pirmiausia, dėl bendradarbiavimo. Tai buvo vienas e, gynybos mokslinių tyrimų pasirengimo veiksmų tikslų. Mes turėjome ne tik ištestuoti, kokius mechanizmus mes turėtume pritaikyti e, tam, kad efektyviai galėtume įgyvendinti ir finansuoti gynybos mokslinius tyrimus, uh, ES lygmenių, naudojantis ES biudžetu ir finansavimu. Taip pat e, siekiant įvertinti, kaip Europos komisija ir gynybos agentūra galėtų bendradarbiauti. Taigi, ką mes padarėme ir e, kaip atrodė šitas delegacijų sustarimas, kai buvo paskirstytos pastangos tarp Europos komisijos ir agentūros, e, Galbūt tai yra tik nedidelė testavimo programa, tačiau Europos komisija bet kokiu atveju rengia būsimą ES lygmens programą ir komisija turėjo galimybę apibriežti ir parengti darbinės programas ir paraginti dalyvauti konkursuose. Ir pasirengiamieji e, veiksmai neapima jokios e, komitologijos ar dar ko nors. E, valstybių narių atstovai suėjo į vieną vietą išbandyti mechanizmus, kurie bus taikomi ateityje ir daugeliui valstybių narių atstovų tai buvo naujoviškas darbo būdas, kai buvo priimtos metinės darbo programos ir Cortex buvo priimtas kaip priedas. Būtent tada, per delegacijų sustarimą, Europos gynybos agentūra pradėjo įgyvendinti raginimus, e, pirkimus ir vertinti juos su nepriklausomais ekspertais ir ES įprastinė mokslinių tyrimų Mm, programa lygiai taip pat e, civilinėje srityje būtų įgyvendinama. Jorge taip pat kalbėjo apie veiksmus ir projektų stebėseną. Ir tai taip pat buvo Europos gynybos agentūros užduotis. Įvertinimas e, apėmė ir etinį pasiūlymų vertinimą. Taigi visas darbas, kuris buvo e, nuveiktas po darbo programos patvirtinimo e, ir ta, tos užduoties, kurią, tai buvo užduoties dalis, e, kurią e, mes numatėme delegacijų susitarime. Taigi, kokia dabar situacija? Turbūt ir nenorėsite, kad aiškinčiau, kartočiau visus tuos skaičius, kuriuos minėjo Jorge. Tačiau mums yra dar per anksti padaryti išvadas po to, ką mes e, išmokome per pasirengiamąją etapą. Mes galime pasakyti tik tai, kad norime išbandyti tam tikrus mechanizmus. Mes organizuojame gynybos mokslinius tyrimus, kurie susitelkia į karinius reikalavimus, karinius poreikius, tai yra moksliniai e, tyrimai, kurių negalima vykdyti per pagrindų programą. Civilinę e, pagrindų programą skirtą moksliniams tyrimams. Ir turime tam tikrų teiginių, kurie mums atrodė teigiami Visa gynybos bendruomenė mm, buvo tuo susidomėjusi ir mes galime pasakyti, kad taip, tai buvo teigiama reakcija. Jorge jau minėjo tuos drąsinančius e, rezultatus ir e, konkursų rezultatus. 2019 m. konkursuose mums buvo pateikti 94 pasiūlymai ir jie buvo įvykdyti ir uh, Po to bus pasirašyti 10 pasiūlymų šiais metais ir mokslinių projektų e, sutartys taip pat bus pasirašytos šiais metais. Taigi iš tiesų mes sulaukėme tokios reakcijos, kaip tikėjomės ir viskas tikrai atrodė labai teigiamai, kadangi tai yra e, projektas, kuris buvo pirmą kartą paleistas. Tai mes galime tik tai patvirtinti, kad mes tikrai daug bendradarbiavome e, tarp įvairių pramonės sektorių ir tarp valstybinių mastų. Tikrai e, sulaukėme geros reakcijos ir rezultatai taip pat buvo teigiami. Kitas klausimas, kurį norėjome iškelti Tai ar ši bandomoji programa padėjo įtraukti visus, visas valstybės narės ir pasiūlyti e, galimybės visoms valstybėms narėms e, dalyvauti. Iš tikrųjų buvo kritikuojama, kad kokią programą mes paleistume valstybių narių, tai neturėtų būti skirta tik tais nedideliai valstybių narių daliai. Ir mes Mm, atsižvelgdami į tuos projektus, kuriuos mes finansavome e, pasirengamųjų veiksmų srityje, 26 e, valstybės narės iš 28 yra atstovaujamos arba per smulkų verslą, arba per, e, per subrangovus, kurie konsorciume dalyvauja. Kitas svarbus aspektas mums yra smulkaus ir vidinio verslo uh, įtraukimas. Ir kiek mes galime traukti smulkaus verslo iš tos projektus. Ir 24 valstybės narės iš šimtų gali būti na, e, iš visų tų e, turimų naudos gavėjų, tai yra tikrai 24 smulkios įmonės. Uh, ir tai reiškia, kad turime 23 procentus smulkaus, dalyvaujančio smulkaus ir judinio verslo. Ir visi projektai yra finansuojami bados. E, septyniuose e, projektuose, kuriuos mes finansuojame, 11 procentų yra skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau su dėlėmis variacijomis priklausomai nuo projekto. E, tarp 2 ir 48 procentų viso biudžeto yra skiriamas smulkiam ir vidutiniam verslui. Yra E, MVI iš dešimties skirtingų valstybių narių, kurios dalyvauja konsorciume ir 46 e, jų procentai įsisteigia Italijoje, Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje. Tačiau noriu patikslinti, kad visa tai yra e, rezultatas pasirinkiamųjų veiksmų, kuriais nebuvo imtasi jokių specifinių iniciatyvų, kad būtų paskatintas smulkos ir verslo dalyvavimas, taip kaip yra dabar. Ir mes dabar turime tikrai labai nedidelę, e, nedidelį mastą pasirengiamųjų veiksmų. Taigi pats rezultatas yra tikrai labai drąsinantis. Subsidijų teikimo metas taip pat yra labai nemažas iššūkis visai pramonė ir smulkiam vidiniam verslui. Ir be, iš principo tai taip pat yra Europos gynybos agentūros nuopelnas, nes agentūra įgyvendino e, tai ir užtikrino, kad subsidijų teikimo laikas būtų padarytas lauku, laiku maždaug per devynerius mėnesius. Taigi, kokios išvados? Ar mums tai atrodo skatinantis dalykas, ar mes galime pasakyti, kad tai pasirengėmėjai veiksmai yra e, sėkmingi? Na taip. Ir labai trumpai keli žodžiai dėl ateities. Daugelis e, taisyklių yra e, įdėkta Europos gynybos fondo būsimuosiuose teisės aktuose. Ir šių metų pradžioje buvo sudarytas politinis sustarimas. Aš jau anksčiau sakiau, kad e, taisyklės daugiausia yra paremtos gynybos mokslinių tyrimų e, dalimi. Tačiau mes e, esame šiek tiek pakoregavę šitas taisyklės, mes turime atsižvelgti į gynybos sektorių specifiškumą. Taigi šios konkrečios taisyklės, kaip jau sakiau, atsižvelgia į Europos gynybos fondą, e, kuris dabar nuo 21 metų apims ir mokslinių tyrimų sritį ir gebėjimų plėtros sritį, kurią dabar mes testuojame per Europos e, pramoninės plėtros programą. Tai yra tokios taisyklės, kurias mes įdėgėme per pasirengiamosius veiksmus ir mes esame įsteigę specifinę atskaitomybės sistemą ir valstybės narės labai gerai turi būti informuojamos apie rezultatus ir jų ypatumus, taip pat finansuojamų pasirengiamųjų projektų ypatumus siekiant užtikrinti, kad gynybos mokslinio tyrimų veikla nenusėstų tik tais stalčiuje, mes turime numatę taisyklę, kad kai dvi valstybės narės pasirašo sutartį dėl pasirengiamų veiksmų naudodamiesi e, tais rezultatais, kurie buvo gauti pasirengiamojo projekto metu, e, gal galės naudotis tais rezultatais, kuriuos surinko konsorciumo nariai ir per, per kuriuos buvo sutarta daryti šitą projektą. Taigi bus atsižvelgiama į mokslinio tyrimo rezultatus, kurie bus pasiekti per pasirengiamą laikotarpį. Ateityje mes tieksime užtikrinti tam tikrų taisyklių testinumą, yra tam tikrų skirtumų ir tai ypač susiję su įgyvendinimo, e, įgyvendinimo metodu. ER ADP neturi e, įgyvendinamo veiks funk, funkcijos ir buvo nuspręsta, kad įgyvendinimo vaidmuo neteks Europos gynybos fondui ateityje, e, kad e, ir to vaidmens jie neturės ir kitoje daugiametinėje finansinėje programoje. Taigi štai kelios papildomos pastabos ir lauksiu jūsų klausimų. Merci beaucoup, je passe la parole à. Dėkoju, dabar žodis Petrui Užtrevičiui. Well, <clears throat> thank you indeed for a very comprehensive. Dėkoju už tokį išsamų pristatymą. Nepaisant to, aš dar keletą klausimų norėčiau užduoti kai kuriems aspektams išsiaiškinti. Jūs paminėjote, kad kai ko e, pasimokėme iš 17-19 metų konkursų Norėčiau paklausti, dėl kokių pagrindinių priežasčių MVI dabar yra pagrindiniai dalyviai mokslinio tyrimų projektų srityje. Ar yra kažkokių tai tendencijų bendrųjų, ar skiriasi situacija valstybėse narėse skirtingose? Na ir antras klausimas kas sprendžia dėl prioritetų kiekvieniems metams. Pavyzdžiui, mokslinių tyrimų e, srities konkursų prioritetų prasme, kas e, sprendžia, kaip yra priimamas sprendimas ir kaip tai dera su PESCO. Jeigu tai yra prioritetai, jie turėtų būti kažkaip toliau e, plėtojami ir įgyvendinami vėlesnėme bendradarbiavimo etape. Dėkoju. Dėkoju. Sven Meksers. Dėkoju už tokius išsamius pristatymus. Tikrai išteklių e, bendro naudojimo srityje jūs e, didelį darbą atliekate. Tačiau štai šiandien Londone NATO viršūnių susitikimas prasideda. Ir kaip žinia, viena iš pagrindinių temų e, pastaruosiuose viršūnių susitikimuose NATO yra būtent išlaidų pasidalymas tarp JAV ir ES. Europos. Kaltinama Europa dažnai, kad nepakankamai išleidžia šioje srityje. Taigi dabar e, suburiant mūsų visų išteklius ir dirbant kartu, be jokios abejonės galime gauti daugiau už tą pačią sumą. Tačiau e, kas dėl transatlantinių partnerių ir galimų priešų, ar pakankamai vis dėlto yra daroma automatinių, technolo, automatizuotų technologijų srityje, naujų alter, alternatyvių technologijų spektro srityje. Ar mes vejamės juos, ar vis dėlto atsiliekame? Tai yra bendras klausimas, tačiau norėjau jį užduoti. Ačiū, dabar žodis Kris Peters. Ačiū pirmininkė. Aš tris klausimus turėčiau. Vienas būtų uh, E, kaip ir kolegos klausimas, dėl MVI. Štai dar vakar vyko diskusija, kurios metu išgirdome informacijos iš Europos gynybos pramonės programų. 23 procentai MVI, 11 procentų e, biudžeto tam skiriama. Taip, tai yra didelis skaičius 23 procentai. Tačiau norėčiau paklausti, ar yra ketinama uh, E, padidinti šį skaičių, nes dabar 23 procentai. Na, o kitas mano klausimas toks pat kaip ir kito kolegos klausimas. Daug iniciatyvų yra, PESCO, kitos iniciatyvos, ar jos tarpusavyje dera. Bei kaip turėtume išvengti dubliavimuose. Na, o trečiasis klausimas susijęs su tuo, kas vyksta šiuo metu Londone. Tas e, svarbus susitikimas vyksta. Kiek aš supratau, bus e, daug kalbama apie kosmosą. Kiek suprantu, NATO lyderiai e, paskelbs kosmosą veiklos sritimi, karinės veiklos sritimi. Ir kiek suprantu, europiečiai taip pat pristatys savo e, planus ES, šioje srityje, tačiau gal jūs galėtumėte dabar pasakyti, e, kokie galimai galėtų būti priimti svarbus sprendimai rytoj arba šiandien. Ačiū dabar Trajan Basesku EPP vardu. Ačiū. Ačiū už pateiktą informaciją. Na, tiesą sakant, man susidarė tokia išvada po jūsų pristatymo, Mes investuojame nedaug ir visi laukia didelių rezultatų. Tačiau, ko gero, to mes nepasieksime. Jeigu norime būti konkurencingai šioje labai konkurencingoje rinkoje, valstybės narės turi nuspręsti suburti savo turimus išteklius kartu tam, kad būtų gautas laukiamas rezultatas. Visi dabar žiūri į agentūrą, kaip galinčią išspręsti visas problemas mokslinių tyrimų srityje. Tačiau tuo pat metu turime žiūrėti, kas vyksta realiai karinėje pramonėje. Paimkime Rumunijos ir Lenkijos pavyzdį. Mes karinę įrangą perkame iš JAV. Kodėlgi? Nagi, o todėl, kad europinė įranga yra per sena ir nepakankamai gerų rezultatų duoda. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Patriot e, raketinės gynybos sistema oro erdvėj ginti. Ji yra perkama iš JAV. Nežinau, ar egzistuoja šios amerikiečių įrangos ekvivalentas kažkoks kitas Europoje arba Rumunijoje. Penkios ES valstybės, taip pat ir NATO valstybės, vietoj to, kad Rafal ir Eurofighter uh, E, užsisakytų kovinius e, lėktuvus, užsisakė tiesiog F-35 lėktuvus. Tačiau e, jeigu norime siekti geresnių rezultatų, negalime pasitenkinti tuo, kas skiriama moksliniams tyrimams šiuo metu ES. Sūlyčiau štai ką, turime rimčiau diskutuoti su valstybėmis narėmis apie tai, kad uh, būtų didesnė nacionalinių išteklių biudžetų dalis investuojama į europinės mokslinių tyrimų programas tam, kad galėtume patobulėti gynybos srityje ir tam, kad galėtume tai praktiškai panaudoti Europos gynybos sistemoje. Jeigu to nepadarysime, tai ir toliau bus daug diskutuojama apie Europos gynybos pramonės produktyvumą, tačiau e, geriausių rezultatų nepasieksime ir geriausių šioje rinkoje irgi nepasivysime. Ačiū. Aš e, nežinau, ar visi jums pritartų šiame komitete, bet aišku, jūs galite komentuoti, kaip pagidaujate. Ponui Olekui žodis. Ačiū, pirmininkė. Lietuvos e, konkursų metu dažniausiai perkamos gynybos prekes iš Europos, pavyzdžiui, kad ir tankai iš Vokietijos. Na, bet aišku, ir JAF. Iš JAF yra daug perkama. Tačiau dabar dėl PADR iniciatyvos. Labai svarbu, kad čia nepatektų vien tik tai iš kai kurių ES valstybių įmonės. Galbūt jūs galėtumėte pasidalinti, kaip dalyvauja mažų valstybių narių įmonės čia ir kaip, e, koks būtų pasiskirstimas e, tarp e, tų šalių. Dėkoju, aš irgi užduosiu klausimą. Jūs paminėjote Junktinės karalystės dalyvavimą programoje. Ar galėtumėte pateikti kažkokį konkretų skaičių, uh, ar santykinę vertę. Pavyzdžiui, kiek yra Junktinės karalystės e, įmonių dalyvaujančių šioje programoje. Ačiū už klausimus. Pone Auštrevičiau. Mes abu su kita kalbėtoje nematome kažkokių tai priežasčių, dėl kurių MVI būtų buvusios išstumtos iš tų konkursų. Netgi priešingai, aš sakyčiau, tas pirmasis eksperimentas buvo iššūkis visoms ES įmonėms. Ir tas e, mokslinių tyrimų konkursas yra kaip ir išeimas iš komforto zonos įmonėms. Kodėlgi taip sakau? Nepaisant to, kad e, tyrimai bendri ir atliekami Europoje, vis dėlto biudžetas jiems pastar, per pastarosios metus sumažėjo, todėl daug įmonių apsiriboja vien tik tai nacionaliniais mokslinių tyrimų E, projektais. Na, o kalbant su MVI ir RTO, matome, kad jie dalyvaudami konkursuose e, privalo galvoti apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Taigi, kaip pirmajam blynui, tai tikrai neblogai. Na, o kaip kad Silvija sakė, dėl Europos gynybos fondo bus e, atitinkamų mechanizmų, kuriuose bus užtikrinamas tinkamas MVI dalyvavimas. Kiekvienų metų darbinę programą tvirtina ASEF programų komitetas. Na, o Europos gynybos agentūroje mes kartu e, su valstybėmis narėmis ir su pajėg, pagal pajėgumų planą ir mokslinių tyrimų prioritetus konsolidavome tą valstybių narių įnašą Taigi, kaip sakiau, ESF programų komitete tai yra daroma. O dabar kaip tai yra susijęs su PESCO? PESCO nėra prioritetizavimo priemonė. PESCO yra tiesiog bendras 25 valstybių narių darbas siekiant e, darnesnio tarpusavyje labiau darančio gynybos plano ir mokslinių tyrimų projektų. Darbo programuose, ko gero, taip pat bus, atspindė, bus atspindėti PESCO projektų poreikiai, gebėjimų, pajėgumų ir mokslinių tyrimų srityje, nors čia galbūt pajėgumai svarbesni, nepaisant to, kad niekas nedraudžia didesnio dėmesio skirti ir moksliniams tyrimams. Na, nu, dabar jeigu Europos gynybos fondui tai bus atrinkta, tai čia programų komitetas tai patvirtins. Na, o PESCO projektai turi atitikti pajėgumų e, plėtojimo prioritetus, dėl kurių sutarė valstybės narės. Be to, turime žiūrėti, kaip tai dera su NATO gynybos planavimo procesų poreikiais. Ir taip pat turime užtikrinti, kad e, projektai su NATO projektais nesidubliuotų. Na, o dabar kitas klausimas. Ar bendros pastangos gynybos srityje yra pakankamos, ypač, pavyzdžiui, naujų alternatyvių technologijų srityje ir ar mes smarkiai atsiliekame. Aš sakyčiau štai kaip. Valstybės narės turi labiau pasistengti mokslinių tyrimų srityje ir, kaip jau nekarta tai dariau, Dabar norėčiau už tai ką pasakyti. Jeigu mes tikrai norime išlikti priešakinėje pozicijoje, visi turime daugiau pastangų dėti mokslinių tyrimų srityje. Šiandien tik tai šešios valstybės narės ES, tiksliau vien šešios valstybės narės E, sudaro 98 procentus visų RNT gynybos srityje. PESCO komitete 25 valstybės narės dalyvauja. Tai reiškia, kad jeigu mes rimtai dabar vertiname PESCO tyrimus, reikės gerokai labiau pasistengti reikės daug daugiau investuoti į mokslinius tyrimus Europos gynybos rytyje. Na, ir tai bus svarbus papildomas šaltinis, tačiau nepamirškime, kad pagrindinė uh, dalis vis dėlto turėtų ateiti iš nacionalinių biudžetų. Negalima dabar galvoti, kad viskas bus skirta iš ES ir kad mes galėsime nusiplauti rankas, taip sakant. Na, o dabar, kaip yra trečiosiose šalise, kiek ten yra investuojama į naujas alternatyvės technologijas arba, pavyzdžiui, vien tik tai e, dirbtinį intelektą. Prieš keletą metų mes e, juos vijomės, šiandien nežinau, kokia būtų situacija. Taigi, čia reikėtų galbūt pasakyti, kad e, didesnės investicijos šioje srityje būtų pagirtos ir mūsų partnerių, bet lygiai taip pat reikia žiūrėti ir ką galime bendrųjų projektų srityje padaryti. Ir, pavyzdžiui, naujųjų alternatyvių technologijų srityje, tarkime, dirbtinio intelekto srityje, reikia labiau pasistengti, kitaip saveikumo operacijų saveikumui gali iškilti grėsmė. Ir čia Europos gynybos fonda bus atitinkamai paskatų tam skirta, numatyta tiksliau. Na, o dabar e, Silvijai paliksiu žodį e, dėl, e, skir, tiksliau perduosiu žodį dėl skaičių ir biudžetų. Dar taip pat buvo klausimas dėl PESCO ir kitų iniciatyvų tarpusavio dėrėjimo ir kad reikia vengti dubliavimuose. Mes turime siekti įgyvendinti savo prioritetus ir aišku, reikia atsižvelgti ne tik tai į europinių iniciatyvų, bet ir į NATO projektus atitinkamus. Reikia užtikrinti, kad rengiami e, projektai nesidubliuotų. Mes negalime savo to leisti. 22 valstybės narės taip pat yra ir NATO valstybės narės. Ir e, dažniausiai valstybės narės nebando čia gudrauti. Na, o dėl dėresnio dėrėjimo komisijos pirmininkė, vicepirmininkė ir e, agentūros vadovas yra trys svarbiausi asmenys. Jie turi užtikrinti, kad e, planavimas būtų tinkamai atliktas. PESCO toliau mm, dirbama yra su labiau struktūruotais projektais ir mes turime sugebėti tai tinkamai padaryti. Tačiau šie procesai turi būti ir toliau vertinami tam, kad būtent todėl valstybės narės patikėjo šį darbą ponui Boreliui, kad jis kiekvienais metais tarybai pateiktų šių iniciatyvų dėrėjimo vertinimą. Na, o dabar dėl kosmoso. Tai yra vienas iš 11 CDP prioritetų. Palidovų komunikacija, e, SSA ir navigacijos bei laiko nustatymo projektai, juos galiu paminėti. Čia labai svarbu investuoti ES lygių, taip pat ir į europinės programas. Turime čia atsižvelgti ir į išorės programų gynybos aspektus. Nereikėtų pirmiausia nuspręsti dėl investavimo, o po to tik tai žiūrėti, ar tai dera su kitomis programomis. Dėl pramonės. Pone Bacesku, negalime sakyti, kad gynybos pramonė turėtų būti traktuojama kaip bet kokia kita konkurencinga pramonės sritis. Ne. Jeigu tai būtų vien tik rinkos klausimas, tai ko gero būtų kitokia situacija, žaistume kitoje lygoje. Būtų daugiau nei vienas dalyvis, pavyzdžiui. Nepamirškime, kad dar yra čia ir kitų svarbių aspektų, negu kad vien tik tai įrangos įsigijimas grinai ekonominis. Nepamirškime, kad gynybos pramonė yra pajėgumų dalis. Paimkime bet kokios sistemos pavyzdį. Jeigu tų pajėgumų, tie pajėgumai nesiremia pramonė, nesiremia moksliniais te tyrimais, technologijomis ir vyriausybiniais sprendimais, tai tada ir suverenitetas valstybės nacionalinis ar europinis būtų ribotas, nes kas kartą reikėtų prašyti leidimo naudotis sistemomis e, iškilus bet kokioms krizėms. Todėl ir dėl saveikumo reikia pramoninės ir technologinės bazės tam, kad būtų paslaugos teikiamos. Su jumis sutarčiau dėl to, kad vienintelis e, būdas užtikrinti tvarumą ES yra e, gynybos, gyny, srities bendradarbiavimas. Ir čia, kažin, ar galime kalbėti apie atvirą rinką, kai tik tai vienas klientas yra vienoje valstybėje. Kalbėtis kalba be mikrofono. Parengiamuosiuose veiksmuose bent jau šio projekto, kiek matau, e, tose dviejose dalise Lietuva nepakankamai gerai dalyvavo, nepaisant pramonės e, svarbos pakankamai didelės. Ir gali būti, kad taip ir ateityje tai bus. Tačiau, kaip ir sakiau, reikia bandyti keisti tendencijas. Uh, mokslinio tyrimų ir technologijų srityje. Apie tai turėtume pagalvoti. Na ir galiausiai dėl Junktinės karalystės. Čia turiu skaičių. 2017 metų konkurso skaičius. Junktinė karalystė, jos įmonės Čia nurodyta daugiau nei 10 milijonų. Atsiprašau, sako kalbėtojas. 2 vis dėlto milijonai 2017 metais, o 2018 metais e, labai nedidelė suma. Ačiū, ačiū Alenui, ačiū už e, ir kitiems kolegoms. Mes, aišku, šiais klausimais ir toliau kalbėsime. E, kai kalbėsime apie Europos gynybos agentūros ir e IDP aspektus. Dėkoju kalbėtojams. Bien. Um, bonjour à tous ceux qui. Labadiena visiems tiems, kurie dabar prie mūsų prisijungia. Man didžiulis malonumas pradėti šį viešąjį klausimą, kuris yra labai svarbus ES ir šiam parlamentui, kuris nuo pat kadencijos pradžios ėmėsi įvairių iniciatyvų susijusių su dirbtiniu intelektu. Trys ekspertai priemė mūsų kvietimą. Na, 4, bet dėja Manuel negalėjo prie mūsų prisijungti dėl e, tam tikrų įvykių susijusių su e, traukiniais, tad mes e, pakalbėsime dabar apie dirbtinio intelekto teikiamas galimybės e, saugumo ir gynybos e, srityje. E, Ponas Jean-François Ripoš yra iš Europos gynybos agentūros. Jis pristatys mums iniciatyvas, kurios yra dabar vykdomas ES lygmenio, bet aš nepribosiu jo pasisakymo temos niekaip. Pone Mike Verbriugen yra iš E, Europos gynybos agentūros technologijų ir inovacijos padalinio. E, taip pat e, ji pakalbės apie žudimui skirtas autonominės sistemas ir galima dirbtinio intelekto panaudojimą tam toliau. Pone Atadėjo yra Oksfordo interneto instituto mokslinė tyrėja, ir taip pat dirba Digital Ethics Lab. Ji nagrinėja etinius klausimus susijusius su dirbtiniu intelektu ir jo panaudojimu gynybos rytyje. Noriu palinkėti visiems gerų diskusijų šiandien, o kalbant apie pastrosius dešimt metų, tai Matome konkurenciją dirbtinio intelekto srityje visame pasaulyje. Čia atsiranda naujų civilinių ir karinių e, galimybių. Taip pat e, buvo sukurtos naujos e, su dirbtiniu intelektu susijusios sistemos, tai yra ir robotika, ir kitos autonominės technologijos, kurios atnešė labai daug pokyčių. E, tiek švietimo, tiek transporto, tiek komunikacijų, tiek kibernetinio saugumo ir gynybos srityse. Jeigu mes iš tiesų norime daryti pažangą investicijų ir mokslinių tyrimų srityje, tai būtent ES čia turi garantuoti tą kritinę masę. Mes turime naudotis nacionalinėmis kompetencijomis ir daryti visą tai labai greitai Mes turime remtis savo suverenumu ir savo pajėgumais tam, kad mūsų dirbtinis intelektas atitiktų mūsų visuomenės principus. Šiuo atžvilgiu mes negalime prarasti nei vienos minutės. Mums reikia galvoti apie naują reguliavimą, kuris garantuotų etikos laikymasi ir tai, kad tos technologijos būtų priimtinos visuomeniai. Galiausiai beveik visos ES valstybės narės turi numačiusios savo dirbtinio intelekto strategiją. Mums, aišku, yra svarbus koordinavimas tam, kad būtų užtikrintas tinkamas tyrimų reguliavimas ir kad būtų pritrauktas investicijos. Nuo 2014 metų buvo primtas konsensusas ir parengta Europ, parengtas Europos komisijos komunikatas dirbtinis intelektas Europoje. Jame numatomi su etika susiję principai. Kila klausimas, kodėl Europos Sąjunga vis dar masto. Mums reikia daryti konkrečią pažangą vystant e, dirbtinį intelektą. Tai atsiprašau, jeigu pasikartosiu, bet e, šioje srityje mes negalime prarasti daugiau nei vienos minutės. Mums būtina skatinti Europos komisiją, kuri jau per pirmasias šimtą dienų numatė e, dirbti šiuo klausimu. Dirbtinis intelektas turi galimybių užtikrinti na, geresnę logistiką įvairiose sritise, geriau nagrinėti duomenis ir tam labai svarbu investuoti į atitinkamus tyrimus. Būtent todėl mes Džiaugiamės, kad ES daug dėmesio skiria dirbtinio intelekto pritaikymui gynybos srityje. Aš norėčiau pabrėžti, kad čia yra kalbama apie tas sukrečiančias technologijas, kurios yra labai aktualios ir EDDP srityje. Taip pat yra kalbama apie ilgalaikį nepriklausomumą, jis irgi yra reikalingas. Mes e, tikimės, kad tos e, disruptive sukrečiančios e, technologijos bus panaudotos atsižvelgiant į ES gynybos poreikius. Dirbtinis intelektas, aišku, turi didžiulį potencialą pagerinti mūsų reakcijos laiką, užtikrinti didesnį jos efektyvumą, įmantis ir civilinių, ir karinių misijų. Na, visi žino, kad šiuose sritise kyla daug įvairių iššūkių. Nemažiau svarbus yra etiniai klausimai ir autonominių sistemų aspektai. Visą tai kelia daug klausimų. Kaipgi turi būti užtikrinta žmogiškoji kontrolė? Kas turi būti atsakingas už dirbtinį intelektą? Visi šio klausimai turi būti aiškiai formuluojami Būtent jie e, turi e, padėti priimti sprendimą ES lygmeniu. E, jau anksčiau ES priėmė rezoliuciją, kurioje yra kalbama apie tai, kad būtina sutrukdyti E, kūrimą tokių autonominių sistemų, kurių tikslas yra žudimas, kad tai dirbtinis intelektas nebūtų tam panaudojamas. Ir čia reikia užtikrinti žmogiškojo kontrolę. Kalbant apie tuos, tas mirtinas sistemas, tai čia vėlgi mes turime atsižvelgti ATDP. Svarbu, kad ES pasiektų konsensuso dėrybose ir kad valstybių narių ekspertai susitartų dėl to, kaip gali būti naudojami ir tie tradiciniai ginklai. Prieš sutikdama žodį svečiams, aš noriu dar kartą pabrėžti, kad Europos parlamentas visiškai palaiko dėrybas šioje srityje ir mes laukiame labai teigiamų rezultatų. Dirbtinis intelektas turi būti ambicingas, jis turi būti grįstas ES vertybėmis, etika, turi būti tvirtai pagristas ir vystomas visuotiniu lygmeniu, tam, kad ES galėtų čia tiesti kelią šioje srityje. Na, o dabar jau perdodu žodį mūsų svečiams, pirmiausia, ponas Ripoš. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, Dėkoju, kad e, suteikėte mums galimybę pakalbėti šią temą. Kaip jau buvo pasakyta, dirbtinis intelektas nėra nauja tema technologijų srityje ir e, ji gali būti pritaikyta gynybos srityje. Visgi e, per pastrosius keliarius metus, kai reikėjo tvarkyti didžiulius duomenų rinkinius, kai reikėjo įvairių algoritmų, dirbtinis intelektas tapo realybę. Ši daug žadanti realybė yra susijusi su kitomis pramonės iniciatyvomis. Čia JAV ir Kinija įmasi įvairių specifinių projektų, e, vėlgi galvodama apie gynybinius tikslus. Galima daug tokių pavyzdžių išvysti ir žiniasklaidoje. Kalbant apie dirbtinį intelektą gynybos srityje, Reikėtų pabrėžti, kad technologiniai sprendimai šioje srityje bus susijęs su įvairiais gynybos sektoriais. Visą tai turės poveikį žmonėms, jų apmokymui, jų įgūdžiams, jų atliekomoms užduotims. Technologijos ir įranga taip pat bus pakeistos kaip ir operatyvinės procedūros. Dirbtinis intelektas gali atnešti labai daug pokyčių gynybos srityje, nes visų pirma taip mes galime patirti mažesnę žalą, tiek kai kalbame apie karinės paėgas, tiek apie nukenčiančius civilius. Dirbtiniu intelektu grindžiama amunicija e, gali užtikrinti nuotolinį detonavimą ir taip sumažinti netyčinių aukų skaičių. Be to, dirbtinis intelektas gali padidinti veiksmingumą tiek įrangos, tiek žmonių ir taip sumažinti apmokymų kaštus. Vis dėlto, dirbtinio intelekto pritaikymas kelia ir įvairių klausimų. Vienas iš trūkumų yra manipuliavimas informacija. Dirbtinis intelektas gali būti panaudotas tiksliniams e, manipulacijos kampanijoms. Visa tai gali būti tokia psichologinė operacija, kuri labai paveikia pačią karinę operaciją. Reikėtų pabrėžti, kad dirbtinis intelektas e, taip pat leidžia numatyti kibernetinės atakas, kurios būtų kur kas veiksmingesnės ir greitesnės todėl reikia nepamiršti apsaugos klausimų. Sunku yra kalbėti ir apie dirbtinio intelekto sistemų patikimumą. Dauguma sistemų yra vadinamos black box juodosiamis dėžutėmis ir jos priklauso nuo sąsajų, kurios yra naudojamos. Tai koksgi būtų poveikis dirbtinio intelekto kariniam pritaikymui? Čia skaidrėje matote, kad dirbtinis intelektas karinėje srityje gali būti panaudotas labai plačiai. Galimybės yra įvairios. Mes matome potencialą visose operatyvinėse sritise. Čia galime kalbėti apie sausumą, kibernetinę erdvę, jūrą ir taip toliau. Dirbtinio intelekto greitis vis didėja ir jis tampa neatskiriama modernaus konflikto dalimi. Taip pat galima pasakyti, kad dirbtinis intelektas turės didžiulį poveikį tolesnėms misijoms, nes reikės sekundės ar mažiau tam, kad galima būtų sureaguoti sudėtingoje aplinkoje Viskas priklauso nuo misijos tipo, nuo duomenų sudėtingumo. Taip pat e, dirbtinis intelektas gali būti panaudotas tokiuose sritise, kurių, kur žmonės tiesiog negali pakelti tokių situacijų. Tai gali būti sudėtingos misijos, kurio būtinas staigus reagavimas. Taip pat e, tai gali būti didžiulė rizika kariams keliančios misijos. Visose šiose srityse galima panaudoti dirbtinį intelektą. Neseniai mes matėme proveržių ir klasikinio panaudojimo srityje, tai yra e, kalbos apdorojimo srityje, robotikoje ir duomenų gavyboje. E, Visą tai galima panaudoti ir gynybinėms tikslams, tai yra įvertinti rizikai, valdyti e, e, kibernetinę riziką, užtikrinti mokymus, tad panaudojimas tikrai labai platus. Visgi, tam, kad mes gerai suprastume galimą poveikį, labai svarbu įvertinti visus ypatumus ir tai, kaip žmonės kontaktuoja su mašina. Čia šioje skaidrėje yra įvardytos tos galimybės, kurios pakeis pajėgumus. Bus padidintas gynybos operacijų veiksmingumas. Tarkime, pirmiausia, bus siekiama pagerinti žvalgybinių žinių rinkimą, stebėseną, tam, kad visi duomenės būtų geriau išanalizuoti ir kad jie būtų tikslesni. Bus kūriamos priemonės, kurios leis greičiau reaguoti, greičiau priimti sprendimus. Taip pat bus siekiama sumažinti darbo naštą ir atsižvelgti į e, jutiklių operatorių apmokymo poreikius. Stengsime padidinti ir operatyvinę parengtį, supaprastintami logistiką ir jos priežiūrą. Čia mes galime užtikrinti ir didesnį sistemų prieinamumą. Aišku, sieksime sumažinti ir operatyvinius kaštus bei geriau apsaugoti tiek civilius, tiek karius. Tam gali pasitarnauti tikslus nusitaikymas. Nu dabar pereikime prie iššūkių. Matome keturis pagrindinius iššūkius. Pradėsiu nuo duomenų valdymo, nuo didelių duomenų valdymo ir dalymosi jais. Gynybos srityje mes turime gauti labai specifinius duomenis. Na, tarkime, mums e, organizuojant mokymus reikia atstovavimųjų duomenų, tačiau dalymasis tais duomenimis gynybos srityje sukelia labai daug iššūkių tiek e, tiek kalbame apie nacionalinį, tiek apie europinio bendratarpiavimo lygį. Taip yra todėl, kad e, yra konfidencialų šaltiniai arba patys duomenys konfidencialūs ir dėl to neturime daug lankstumo užtikrindami prieigą prie tokių duomenų. Visas šias problemas reikia išspręsti dar prieš užtikrinant duomenų rinkimo procesą. Taip pat reikia numatyti procedūras, pagal kurias būtų renkami šie duomenys tarptautiniu lygmeniu. Jeigu mes norime rinkti duomenis tarp valstybių narių įvairiose sritise, tai teks susidoroti su šiais iššūkiais, jeigu, pavyzdžiui, norime turėti logistikos duomenų bazę. Visa tai bus tos užduotis, kurias reikės išspręsti, tai yra techniniai ir procedūriniai aspektai. Taip pat kyla daug iššūkių dėl to, kad skiriasi komercinė teisė tose šalise, kuriuose yra surinkami duomenys. Gynybos rytyje, galvojant apie bendradarbiavimą, labai svarbu yra tinkamai valdyti dislokavimą, e, užtikrinti e, mašininius modelius ir apimti daug geografinių suverenių e, subjektų. Tai pakeis mūsų požiūrį į duomenų struktūrą ir duomenų valdymą. O gynybinėje srityje tas, tos sistemos yra kitokios negu civilinėje. Taip pat labai svarbu valdyti tuos duomenis visą jų saugojimo laiką. Viskas turi būti organizuojama taip, kad galėtume suvaldyti tuos duomenų srautus, kol kas jie dar nėra labai dideli. Taip pat būtina surinkti, išvalyti duomenis, suprasti, kokie duomenys yra e, prieinami, kas gali prie jų prieiti. Visa tai turi būti valdoma apimant visus subjektus, tai irgi yra iššūkis. Kalbant apie sertifikatus ir kvalifikacijas, dirbtinio intelekto pajėgumai yra ribojami ir pačių operatorių bei sprendimo, ką gali atlikti tos mašinos. Visą tai priklauso nuo pačių įvairiausių elementų ir techninių lygmenių mes dar turime patikrinti, ką daro sistemos, turime patvirtinti, kad jų veiksmai yra būtent tai, ko norime, o tam yra reikalingos atitinkamos sertifikavimo ir tikrinimo procedūros. Žinoma, bus taikomas atitinkamas reguliavimas. Reikia nepamiršti, kad operatorius e, turi pasitikėti sistemą ir žinoti, ką jis su ta sistema daro. Kol kas mums dar trūksta tikrinimo e, sertifikatų. Dar blogesnė situacija yra dėl to, kad e, paprastai tos politikos sritis atsilieka nuo technologinės pažangos ir jos taikymo. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti tą pasitikėjimą E, kai yra naudojamas dirbtiniu intelektu, o tam reikalingi vairių seminarai ir mokymai. Pasitikėjimo didinimas turi būti susijęs su funkcijų supratimu, su e, sistemos nuoseklumu. Sistema turi nuosekliai reaguoti, o vartotojui reikia aiškiai suprasti, kaip tą sistemą naudotis. Kalbant apie patrauklumą ir inovacijas, tai e, Šiaip jau dirbtinis intelektas grindžiamas civilinėmis technologijomis. Bet e, dabar e, dirbtinio intelekto priemonės esamos turės būti pritaikytos e, tinkamai gynybiniai aplinkai. Visa tai bus dar sudėtingiau kadangi mums trūksta įgūdžių turinčių darbuotojų gynybos srityje. Vadinasi, ateityje mes turime imtis įvairių iniciatyvų tam, kad civilinės programos būtų paverstos realiomis priemonėmis, kurias galima panaudoti gynybos srityje. Tai e, yra ir įvairūs algoritmai ir duomenų bazės, kurios gali pasitarnauti. Ir galiausiai kibernetinio saugumo aspektai tai irgi yra labai svarbi su dirbtiniu intelektu susijusi dalis. Kol kas gynybos sritis galvoja apie tai, kaip dirbtinis intelektas gali pakeisti E, gynybinės operacijas. Čia būtina atsižvelgti į įvairius aspektus ir tik tai tada dirbtinis intelektas jau galės atnešti savo poveikį. Viskas priklauso nuo to, kaip veikia dirbtinis intelektas, kaip jis yra vystomas, nes jis negali likti atskirtas, jis turi būti integruotas į įvairias programas. Taip pat kils įvairių kitų iššūkių susijusių su įsigijimo procedūra, tarkime. Žinome, kad reikia pritaikyti didelios, didelės apimties įsigijimo procesą. Na, taip pat reikia suprasti, kad įgūdžiai turi būti kitokie, reikės pritaikyti pačią infrastruktūrą skaitmeninę. Ir visa tai yra būtina, jeigu mes norime dirbtinio intelekto viso gyvavimo e, ciklo metu. Reikia, aišku, išspręsti ir teisinius bei etinius aspektus, bet apie tai daugiau kalbės kiti svečiai. ES pozicija, kalbant apie tas mirtinas ginklų sistemas, yra aiški. Svarbu, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės, žmogaus teisų ir tokie mirtini ginklai turi būti žmonių atsakomybė. Būtent tai pabrėžia ES atstovai ir apie tai buvo kalbėta Europos parlamente praėjusiais metais. Pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, tai yra atspindėta ir Europos parlamento rezoliucijoje skirtoje autonominėms ginklų sistemams. Tai yra praėjusiu metu rugsėjo rezoliucija. Būtina kad algoritmai užtikrintų pasitikėjimą tomis naujomis sukrečiančiomis disruptive technologijomis ir kad būtų atsižvelgta į e, visuomenės vertybės. Dirbtinis intelektas turi padidinti mūsų atsparumą tiek vietos, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu ir įtraukti visas interesuotas šalis, taip pat ir pilietinę visuomenę. Mm duomenų apskaičiavimas ir jų analizė gali padėti panaudoti dirbtinį intelektą gynybinėje srityje. Visa tai yra susijęs su pajėgumų didinimu, tyrimais, pramonės įsitraukimu, o Europos gynybos agentūra turi iki šių metų pabaigos pateikti bendrą naratyvą, kurioje bus kalbama apie dirbtinio intelekto panaudojimą gynybos rytyje ES lygmenių. Negana to, mes rengiame dirbtinio intelekto apibriežti taksonomiją ir žodyną, kuris yra grindžiamas dabar turimais duomenimis, bet e, viskas taip pat priklausys ir nuo bendradarbiavimo, mm, vystant pajėgumus. Kaip jau sakiau, e, dirbtinis intelektas jau dabar yra realybė. Nuo 2016 metų mes e, Europos gynybos agentūroje pradėjome maždaug 30 projektų. 12 projektų yra ad hoc projektai, jie suvienyje įvairias valstybės narės. Taip pat 18 projektų yra finansuojami iš Europos gynybos agentūros biudžeto. Mes taip pat remiamės valstybių narių strategijomis ir jų atliekamų darbo. Europos gynybos agentūra tuo remdamės rengia veiksmų planą skirtą dirbtiniam intelektui ir čia mes sieksime pristatyti šį planą kitų metų pradžioje. Valdybai jis turi būti pristatytas vasario mėnesį. Yra organizuojami seminarai, kur yra kalbama apie simulaciją, kalbama apie dirbtinio intelekto panaudojimą radarams, įvairioms gynybinėms sistemoms. Taip pat mes nagrinėjame įvairias inovacijas ir vienas iš seminarų bus skirtas kalbos technologijoms. Baigdamas aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad dirbtinis intelektas gynybos srityje sukuria didžiulį potencialą, kai kalbame apie įvairius konfliktus. Dirbtinis intelektas dabar tampa neatskiriama šiandienos karinių operacijų dalimi. Tam, kad dirbtinis intelektas būtų pritaikytas gynybos ryčiai, būtina atsižvelgti į visus gynybos sektoriaus aspektus tam, kad e, dirbtinio intelekto potencialas būtų pilnai išnaudotas, mums būtina numatyti ir įsigijimo procesą, ir atitinkamus apmokymus, ir struktūrą, ir skaitmeninę struktūrą. Matome pridėtinę vertę bendradarbiavimo ES lygmenių, tad mes laikysimės to bendro požiūrio ir paremsime valstybės narės kad jų pajėgos būtų pažangesnės ir kad remtųsi dirbtiniu intelektu. Ačiū ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. E... Dėkoju. Dabar žodis poniai Verbogen. There would be a, should be a presentation as well, but I'm not sure. Great, thank you. Thank you all for coming today. Dėkoju, kad atvykote čia. Aš esu Michael Baha ir aš e, dirbu čia Briuselėje. E, ir aš e, pakalbėsiu apie dirbtinio intelekto reglamentavimą. E, aš e, kalbėsiu apie mirtinus autonomiškus, e, autonominių ginklų sistemas, ar, arba jie vadinami dar laws. Ir aš kalbėsiu jums, pradėsiu savo kalbą nuo to, ka, paaiškinama, kas yra tie mirtini autonominiai ginklai ar jų sistemos. Uh, Taigi pradėkime. E, dažnai e, tai yra e, probleminis klausimas ir jis yra diskutuojamas. Turime pakalbėti apie tai, kas tai nėra. Tai nėra esmė, kad siekiama pakeisti žmonės robotais karo lauke. Ar net nekalbame apie tai, kad terminatorius ar robotus mes sukursime ir bus jų sukilimų. Kalbant atvirai, dirbtinis intelektas turės panaudo, būti panaudotas taip, kad jis būtų naudojamas ginklų sistemų tink, tinkle. Pavyzdžiui, jeigu vadas nori išgirsti, nori pataikyti į tam tikrą konteinerį ar talpą, tai ta sistema turi ieškoti šitų objektų. Jūs galite pamatyti pavyzdį, kaip tai yra daroma karinėme laivyne. laivyne. Ir mes naudojame e, akių e, fotografijos technologiją ir e, jos būdu galima pasiekti pasirinktą tikslą, taikinį. Tačiau tai yra ganėtinai problemiškos funkcijos ir daugelis šalių sutinka, kad nega, negalima viską, visos kontrolės atiduoti tokiam ginklui. Konkrečiai nėra nustatyta, kas turėtų būti apibūdina kaip kontrolė ir e, kuris e, tikslinis ciklas turėtų būti visiškai kontroliuojamas žmonių, o kuriuos, ką galima deleguoti e, mašinoms. Žinome, kad gynybinių ginklų sistemos ir, ir puolamosios ginklų sistemos yra problematiškos. Pavyzdžiui, gaulkypa. Tokios gynybos sistemos jau dešimtmečius yra naudojamas. Kitas klausimas, kaip mes galime skirti automatizuotas funkcijas funkcijas, kurios yra neva remtos logika ir autonomiškas sistemas, kurios yra labiau pažangios. Iš anksto nu, nu, kri e, nustatytos. E, yra sunku atskirti jas abi. Lygiai taip pat kai kurie mano, kad tie los yra futuristiniai ginklai, e, kurie yra paremti šio laikiniais ginklais, tačiau Mm, tai, tai reiškia, kad jos apima ir raketas bei dronus. Kitas klausimas, e, priimant sprendimą dėl automatizuotų ginklų, yra e, ar yra problemiška nusitaikyti į e, taikinį. Argumentas yra tas, kad reaguot, reaguoti į mašinų e, rekomendacijas. E, reaguojant į mašinų rekomendacijas, žmogus e, gali tiesiog kritiškai pradėti nebemastyti. Žmonės mėgsta nukirsti kelius, tad žmonės gali vadovautis tik tais mašina. Bet be to E, yra lengva e, tokią sistemą, e, mirtinę sistemą tiesiog palikti pakeliui savygai. Ir galiausiai pasiskirstė nuomonės tarp to, ar galima klasifikuoti tam tikrus ginklų tipus kaip tuos los ir tam E, tam tikri teisės aktai turėtų susikoncentruoti konkrečiai į juos. E, tad reiktų klausti, kodėl autonomija gali būti problemiška. Galima tai paremti e, teisiniais, etiniais ir saugumo argumentais. Pagrindinis teisinis klausimas yra, ar panaudoti tokius ginklus ir ar tai atitiktų tarptautinės humanitarnės teisės normas. Kare karo vadai yra įpareigoti suderinti žmonių humanitarnius ir karinius reikalavimus ir yra tam tikrų ribų karui be svarbiausių įsipareigojimų yra atskirti civilius ir kovotojus, kad padaryta žala turi būti proporcinga kariniai naudai ir kad puolimas turi būti kariniu būdu iš karinės pusės būtinas. Ir vadai turi imtis visokio atsargos priemonių atlikdami puolimą. Teisiniai konsultantai vertina, E, kiekvieno išpolio teisėtumą e, prieš jį e, pradėdami. Tačiau tie los gali pasirinkti ir nusitaikyti tokius taikinius neįvertinę, netlikę jokios teisinės analizės. Ir uh, E, jeigu e, raketa ar dronas gali būti pasiūstas ilgesniai misijai, tai gali pasikeisti aplinkybės laikui bėgant arba vadai gali nuspręsti e, konkretų tikslą ir galbūt tas tikslas gal, perėjo į civilinę zoną ir iš principo tada sunku yra atskirti, ar galima taikytis į šį taikinį. Ir um, ar būtų sąžininga laikyti atskaitingais operatorius, jeigu žmogaus paleistas ginklas mm, veikia ne taip, kaip buvo tikėtasi. Ar vadai turėtų būti atskaitingi, ar, ar tų algoritmų kuriejai, ar niekas apskritai nebūtų atskaitingas. Tačiau labai svarbus yra argumentas, ar, ar svara argumentai yra tai, kad teisės aktai reglamentuojantis um, los jau egzistuoja ir todėl nereikia jokių papildomų teisės aktų. Kita diskusija yra dėl los etikos. Uh, E, yra e, etinių argumentų prieš jų naudojimą. Viena vertus, e, jie neturi emocijos ir mažiau bus linkę daryti karo nusikaltimus. Jie ne, nebus apimti įsūčio, kai jų vadai žus kare ir jie nedarys lytinių nusikaltimų. Ir, bet jie yra tikslesni nei žmonės ir galbūt geriau laikysis tarptautinių teisės aktų. Taigi mes turime rengiame etinį, etinę paskaitą kurti šituos e, ginklus. E, kita vertus yra argumentuojama, kad mašinos priimti sprendimai dėl gyvybės ir mirties yra neorus. Ir tai paimtų žmogišką elementą iš e, karo lauko mūšio, ka, ka, iš, iš karo lauko. Ir be to E, tai gali e, atimti iš žmonių tokias svarbes e, karinės vertybės kaip drąsa ar auka. Ir dažnai karai yra ne aistra, dažniausiai tai yra taktiniai ir strateginiai veiksmai. Ir mašinos taip pat nedarytų karo nusikaltimų, pavyzdžiui, kaip abugraibo kalėjime. Uh, E, kita diskusija, trečia, yra saugumo aspektai. Tai susijęs su keliais e, aspektais. Visų pirma, sukūriamas emocinis e, atstumas kare ir dehumanizuoja priešą. Ir E, tai taip pat įveda asimetriją kare. E, be to, e, jeigu autonomija reikštų mažiau nelaimingų atsitikimų, liberalios demokratijos gali būti labiau linkusios pradėti karą. Ir jeigu, jeigu jos nenukentės nuo didelių politinių pasiekmių, taip pat tai gali paskatinti, nenumatytai paskatinti konfliktą, jeigu sistemos viena, kita, viena į kitą reaguoja autonomiškai. Ir daug greičiau, negu žmonės gali įsikišti. Ir yra visiškai neaišku, kaip ta autonominė sistema galės veikti. Galiausiai reikia užtikrinti, kad tos sistemos būtų visiškai saugios ir kad jos veiktų taip, kaip mes tikime. Ir, ir susidomėjimas los gali įžiepti ginklų, lenktynės ginklų srityje. Ir e, dėl visų šitų išsakytų susirūpinimų los išleidimas buvo aptartas e, robotikos e, moksle nuo 2000 metų. 2012 metais šito klausimo ėmėsi žmogaus teisų taryba, 2014 buvo išleista jungtinių tautų tam, tam tikrų įprastinių ginklų konvencija. Ir e, yra keli variantai prieš mus. E, šie e, variantai yra aptariami tarp vyriausybinių ekspertų grupėje. Siūloma arba užsakyti, uždrausti naudoti los, ar nesvarbu, kaip jie būtų apibrėžiami, ar priversti užtikrinti, kad visada sąmoningai būtų kontruojami ginklai. Ir Kai, tačiau nėra suprantama, ką reiškia žmogaus kontroliuojama, to bendro supratimo trūksta. Ir e, ta deklaracija, politinė deklaracija nebūtų, politiškai, nebūtų teisiškai saistanti, tačiau turėtų e, didelius e, politinius poveikius. Ir reikia iš teisinės pusės peržiūrėti naujus ginklus, o tai Visgi e, Junktinių tautų CCW konvencija veikia konsensuso e, pagrindu. Ir praėjusią savaitę mes e, sutarėme aptarti tai vėliau dar, dar dviejus metus. Kalbėtos buvo paprašyta sulėtinti tempą dėl vertėjų. Sutarimo nėra dėl kelių veiksnių. Svarbiausia yra e, painiavos ir nesutarimų dėl to, kas yra konkretus šis klausimas. Žmonės labai skirtingai apibrėžia e, daiktus, taip pat pavadinimus ir e, nesusitarė dėl pagrindinių funkcijų. E, Ir e, lygiai taip pat, jeigu jie po, popieriuje ir susitarė praktikoje, galbūt e, mąstys kitaip. Pavyzdžiui, e, kada funkcija yra autonomiška ir kada sistema daugiau nebekontroliuojama, kada svarbu yra įsitraukti žmogui. Ir ne, tai yra labai neapibriešti neapibrieštos savokos dideliai daugumai žmonių. Be to, daugelis valstybių vis dar nenori deklaruoja formales politikas iš dalies dėl to, kad jie nežino, ko e, laukti iš ateities, ką gali sukurti technologija ir iš dalies e, dėl to, kad jos viduj dar diskutuoja. Ir akivaizdu, kai kurios šalis e, e turi E, priežasčių e, būti atsargios dėl draudimo. Los joms strategiškai gali būti e, parankus arba jie galbūt norėtų ateityje juos kurti. Be to, galbūt, neram, e, galbūt joms neramu, kad e, draudimas apims ir jau dabartinės e, ginklų sistemas, kaip minėtas Gaulkeep. Ir yra žmonių, kurie argumentuoja, kad draudimas yra ne, neįmanomas, nes dirbtinis intelektas taip greitai vystosi, kad būtų labai sunku patikrinti, ar technologija gali būti platinama ir už ir patekti į civilių sritį. Galiausiai yra diplomatinių problemų. Pagrindiniai draudimo skatintojai yra pietinių valstybių šalės, šalys, kurios turi mažiau žmogiško kapitalo ar pinigų ir negali dalyvauti Ženevos posėdžiuose. Ir joms trūksta karinio ir techninio personalo. Tačiau minėta konvencija taip pat turi nedidelės finansinės lėšas. E, nes keturios, kelios šalis nesumokėjo savo metinio mokesčio. E, taigi yra keli dalykai, ką gali padaryti ES, kad išspręstų šitą klausimą. Visų pirma, e, turi būti vykdoma intensyvi diskusija ES, jungtinėse tautose ir nacionaliniais lygmenimis, tačiau dar kol kas yra labai bendra. Mes galėtume paskatinti šitą diskusiją aptardami scenarijus susijusius su specifinėmis um, ginklų sistemomis. Uh, pavyzdžiui, e, suoms ir aptarti, kokias problemas mes turime, kodėl tai atrodo problemiška ir kaip e, tai skiriasi nuo esamų ginklų sistemų. E, diskusija apie los e, yra trukdoma dėl painiavos ir dėl nesutarimų. ES galėtų paskatinti diskusijas, gerinti visuomenės ir vyriausybės e, supratimą apie problemas ir tai gali padėti e, sukurti padidintą e, konsensusą tarp valstybių narių. Galiausiai ES ES galėtų rodyti pavyzdį. Ankstesnis parlamentas ragino, kad iš Europos gynybos fondo būtų išimti los, tačiau, kaip buvo minėta, yra e, nesutarimų dėl to, kas konkrečiai yra tie lovos ir daugiau aiškumo apie sistemų tipą, kurios turėtų būti e, uždraustos, e, būtų naudinga. Ir taip pat reikia padidinti priežiūrą. Be to reikia būti skaidriems dėl etinių teisinių ir visuomenių savęs įvertinimų. Ypač kai kaip praktiškai yra taikoma teisinė šių metodų peržiūra. Dėkoju uždėmesi ir jeigu turėsite klausimą, aš mielai atsakysiu. Atsakysiu lietai. Merci, Madame Tadeu. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, dėkoju parlamento nariams. Dabar turėtų ekrane pasirodyti skaidrės. Na, aš esu kartu ir filosofė. Bet iš šios salės neišeikite, aš pabandysiu jūsų kančias palengvinti. Taigi, pirmiausia, kas yra dirbtinis intelektas? Viskas priklauso, aišku, nuo architektūros, nuo technologijų, tačiau koncepcinė prasme, kas yra dirbtinis intelektas. Praeitais metais e, publikavome straipsnį, kuriame tai yra pavadinta uh, augančiais e, ištekliais, interaktyviais, autonomiš, aut, interaktyvių, autonominių ir savaime besimokančių subjektų. Ir tas intelektas nieko bendro neturi su žmogiška intuicija, emocijomis, jausmais, visų tuo, kas daro mus protingais. Tai yra veiksmai imituojantis veiksmai ir ar tam čia reikia intelekto. Taigi praktiškai kolegų minėti dalykai tokie kaip superintelektas ir panašus dalykai yra iš mokslinės fantastikos ryties, todėl nesileiskite apgaudinėjami. Na, o dabar koks būtų dirbtinio intelekto pobūdis? Uh, Tai yra interaktyvus, autonomiškas ir savaime besimokantis dalykas. Dabar kokie būtų etiniai iššūkiai su tuo susiję? Aš visų jų galbūt neaptarsiu, tiesiog juos nuskaitysiu. Pirmiausia, e, yra žmogaus atsakomybė sumažinama, žmogiškieji gebėjimai sustiprinami, Taip pat čia turime saugumo aspektus eskalavimą ir kontrolės trūkumą. Dabar dirbtinis intelektas kibernetinėje srityje. Tai yra pirmiausia susijęs su kontrole internetinių, te, tiksliau informacinių technologijų visos sistemos yra kaip ir tokia juodoji dėžė. Mes e, teikiame ją informaciją, tačiau rezultatų nuspėti negalime. Taigi čia gali būti ir medicinos sritis, ir gynybos sritis, ir kritinių infrastruktūrų sritis. Mes negalime niekaip nei kontroliuoti, nei nuspėti rezultatų galimų. Ir čia yra problematiška. Tikriausiai atpažįstate Rachel iš Blade Runner filmo. Pavojus yra tas, kad uh, dirbtinis intelektas gali būti sužmoginamas. Taigi mes, pavyzdžiui, nesiūlytume parlamentui e, suteikti teisinio subjekto statuso dirbtiniam intelektui. Vis dėlto žmonės turėtų būti atsakingi ir už dirbtinio intelekto sėkmę, ir už nesėkmės. Čia svarbiausias dalykas. Kitas dalykas - gebėjimai. Daug kalbama apie darbo rinką, profesijas. Kai dirbtinis intelektas naudojamas kibernetinėme saugume, kaip yra užtikrinama, kad e, žmonės išlaikytų savo gebėjimus deleguodami užduotis dirbtiniam intelektui. Pavyzdžiui, kaip mes sužinosime, kai dirbtinis intelektas patiria išpolį, uh, E, Visą tai būtina kontroliuoti. Tai būtų tiek trumpai apie kibernetinę sritį. Na, o dabar matomas e, atvaizdas yra senas. Prieš keletą metų, 2015 metais, labai populiari buvo ši nuotrauka. Per vieną minutę 5000 kibernetinių atakų išteklių yra užfiksuota. Dabar mes jau pasitobulinome ir situacija yra geresnė. Pasaulinis ekonomikos forumas sako, kad 2019 metais nustatyta, jog kibernetiniai išpoliai yra vienas iš penkių didžiausių viena iš didžiausių penkių pasaulinių grėsmių. 2018 metais kibernetinės atakos paveikė 4,1 milijardų įrašų internete. Microsoft studija rodo, kad 60 procentų išpolių 2018 metais buvo gana trumpos ir truko mažiau nei valandą. Tai reiškia, kad e, sudėtinga yra netgi viena po kitos tuos atakas identifikuoti. nekinetinės kibernetinės atakos yra paprastesnės įgyvendinti. Tai yra gana paprasta, tai yra pigu, anonimiškumas garantuotas, net jeigu ir nepavyksta ataka, niekas jūsų nepagaus. Ir be to sėkmės atveju irgi išlaikomas anonimiškumas. Na, o dabar dėl tos aplinkos nebūtinai e, e, tas išpolis galbūt pavyks, bet nuolat yra įmanoma bandyti savo galimybės. E, kibernetinės erdvės e, su gink, pavertimas ginklų teritorija dabar egzistuoja. Taigi visa tai yra e, glaudžiai susiję. Na, O dabar, jeigu pakalbėtume apie tarpvalstybinius kibernetinius konfliktus, tai tada tas ratas daug greitesnis e, būtų. Dirbtinis intelektas, e, aišku, čia turės pagrindinį vaidmenį, nes dirbtinis intelektas e, tikrai gerina saugumą kibernetinį, atsparumą sistemų, taip pat yra įmanoma ir kontratakas E, įgyvendinti. 2016 metais iš to pasimokėme. Štai pavyzdžiui, pusiau dirbtinio intelekto priemonėmis paremtos sistemos gali identifikuoti atakas, jas išspręsti, taip pat gali identifikuoti ir kitų sistemų silpnybės bei jas e, išnaudoti. JAV E, dabar 2000, iki šių metų pabaigos tokias sistemas ketina įgyvendinti, taigi nieko čia naujo labai nėra. Dabar e, kibernetinio saugumo srityje, jeigu kalbame apie dirbtinį intelektą, tai svarbiausia dalykai būtų sistemų atsparumas. Dirbtinis intelektas identifikuoja ir patvirtina e, kodus, taip pat yra apskaičiuojama, kokio tvirtumo yra sistema. Kaip pavyzdžiui, skir kitaip, e, pas, koks būtų e, kitoks, kaip atrodytų kitoks sistemų elgesys išpolio atveju yra numatoma. Taip pat tai yra susiję su sistemų atsaku ir su sistemų atsparumu. Jeigu, pavyzdžiui, infrastruktūros didelės, tarkime, telekomų infrastruktūros, tai gali užtrukti e, keletą mėnesių atsikratyti atakos išpalių. Na, o dirbtinio intelekto pagalba galima per kelias valandas tą patį padaryti. Dabar turime daug įvairiausių iniciatyvų, JAV iniciatyva, Europos komisijos iniciatyva, taip pat komisijos gairės dirbtiniam intelektui egzistuoja ir IEEE e e pranešim ataskaita dėl standartų kibernetinio saugumo srityje. Na, o čia tai yra šiek tiek uh, problematiška, nes visa tai remiasi tuo, kad mes turime pasitikėti dirbtiniu intelektu. Na, o pasitikėjimas e, dirbtiniu intelektu yra apgaulingas. Mes norime, kad žmonės pasitikėtų dirbtiniu intelektu, tačiau tas pasitikėjimas yra labai sudėtinga koncepcija. Tai reiškia, kad gal, esant pasitikėjimui galima deleguoti tas užduotis. Ir kai deleguojama be kontrolės yra pasitikima patikimumu. O tas patikimumas yra pamatuojamas pirmiausia nuspėjamamu galimo elgesio. Štai pavyzdžiui, ta Elis personažė e, filme nuolat e, ėjo pirkti pieno ir visi to iš jos tikėjosi. Tačiau egzistuoja pavojus, kad žmogus ar asmuo, kurio pasitikima, gali pasielgti kitaip. Ir kaip jau sakiau pačioje pradžioje, dirbtinis intelektas yra ta jodoji dėžė, iš kurios neaišku, ko tikėtis. Be to, dirbtinio intelekto sistemos yra pažeidžiamos. E, kibernetinio saugumo studijos rodo, kad pavyzdžiui yra užkrečiami duomenys, pakanka e, užkrato labai nedidelio tų duomenų į sistemą, kad patektų. Ir pavyzdžiui, kategorizavimo modelį šiek tiek pakoregavus, e, priešas visiškai kitaip jau atrodė sistemai. Na ir pavyzdžiui, kai vienas kažkoks tai um, rodiklis yra paliečiamas, sistema visiškai kitaip ims elgtis. Tie išpoliai yra problematiški, nes jie e, grėsmės pobūdį pakoreguoja. Pavyzdžiui, ankstesnės e, atakos buvo susijęs tik tai su duomenų vagystėmis, e, o dabar, kai puolamas internis, dirbtinis intelektas, siekiama perimti kontrolę. Ir štai pavyzdžiui, kartais net ir labai gerų sistemų atveju, e, išpolio metu galima e, vieną kažkokį tai nedidelį komponentą įleisti į sistemą ir viskas pasikeis. Taigi dabar dėl dirbtinio intelekto sistemų tvirtumu. Čia matome tarptautinės iniciatyvas, tačiau nepaisant to, e, ši sistema problematiška, e, nes dirbtinis intelektas, tvirtas dirbtinis intelektas, kažin ar dėrėtume vartoti tokį, dėrėtų vartoti tokį terminą, nes e, dirbtinis intelektas irgi gali būti apgautas. Pavyzdžiui, jeigu yra netinkamai apskaičiuojamas vandens išteklių kiekis, kas tada bus. Bet to, kaip jau ir sakiau, dirbtinio intelekto sistemos yra juodosios dėžės. Kas bus, jeigu kažkas toje juodoje dėžėje nepavyks, kažkas kitaip suveiks. Įsivaizduokime, kad dabar kažkas tai tos sistemos ar dėžės viduje keičia kažkokius aspektus išpolio atveju. Na, ir dabar, kai kalbame apie dirbtinio intelekto tvirtumą, pamatuojamumą. Reikia žiūrėti, kaip pasikeistų sistemų elgesys, užkrėtus tas sistemas kenksmingais duomenimis. Kaip tas tvirtumas atsilaikytų, padėtų atsilaikyti. Štai pavyzdžiui, kai tų kenksmingų e, duomenų kiekis yra labai nedidelis, tarkime, uh, veido atpažinimo technologijų atveju pakanka vieno pikselio. Ir um, tvirtumo dirbtinio intelekto sistemų um, įvertinimas vis dėlto yra įmanomas. ir ko gero pasitikėjimas uh, dirbtiniu intelektu kibernetinio saugumo srityje yra klaidinga koncepcija. Visam tam, aišku, yra sprendimas, aš nesu filosofė pesimistė. Trys sprendimai netgi yra. Pirmiausia, galima sumažinti rizikos e, apimti dirbtinio intelekto srityje. Pirmiausia, vietos e, vietiniai sprendimai. Machine learning, pavyzdžiui, yra metodu duomenys e, apdorojami. Ir tarkime, jeigu dirbtinio intelekto sistemos yra e, parengiamos privačių įmonių ir toliau yra tiekiamos valstybinėms struktūroms, tai turi būti tada e, numatomi aukštesni standartai tokioms sistemoms. Dirbtinis intelektas savaime tobulėja. Ir ko gero tas adversinis mokymas būtų geriausias sprendimas tam elementui sustiprinti. Pavyzdžiui, nacionalinių gynybos sistemų srityje tik tai taip galima užtikrinti dirbtinio intelekto sistemų tvirtumą. Na ir galiausiai reikia numatyti standartus, kuriuo, kuriais remiantis yra e, skaitmeninis e, klonas numatomas būtų. Ir tas e, to klono elgesys būtų kaip ir atsparos atskaitos taškas, kuriuo remiantis būtų vertinamas dirbtinio intelekto darbas. Na ir galiausiai, kaip jau sakiau pradžioje, dirbtinis intelektas savaime tobulėja, tai yra interaktyvi, autonomiška ir savaimiai besimokanti sistema. Mes, kaip jau ir sakiau, proceso pradžioje nežinome, koks bus galutinis rezultatas. Sistemos juk pačios savaime mokosi, nežinome, koks bus to mokymos rezultatas. Taigi reikia nuolatinės ir dinamiškos kontrolės, nes pavojų yra. Na, o konceptinis naratyvo pokytis būt, turėtų būti štai koks - nuo pasitikėjimo e, dirbtiniu intelektu reikia pereiti prie e, pasitikėjimo patik, e, atsparumu. Nes, kaip jau ir sakiau, e, sistemos nuokrypiai yra e, E, pakankamai tikėtini. Taigi ši studija buvo padaryta Oksforde. Dėkoju iš jūsų dėmesį. Dėkoju. Kris Peters dabar žodis apie pievardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau e, pasveikinti tris mūsų kalbėtojus šiandien. Diskusijos dirbtinio intelekto klausimų yra labai svarbios, kompleksiškos ko gero šiandien jos irgi nepasibaigs, dar ir ateityje turėsime e, progų padiskutuoti apie tai, ką turėtume daryti. Tikrai įdomių rekomendacijų ir išvadų išgirdome, na o dabar norėčiau užduoti klausimą. Kiek supratau, naujai komisijos nariai Didieji Reinders ir komisarė Vestager dabar turi šimtą dienų E, nuo gruodžio pirmosios dienos skaičiuojant, tam, kad parengtų pirmą teisinę įstatyminę bazę e, dirbtinio intelekto e, civilinėje srityje klausimų. Kiek supratau, jie tai bandys padaryti. Na, aš kiek suprantu, jie taip ir darys. Tačiau Nereikėtų pamiršti horizontalių klausimų, tokių kaip skaidrumas. Na ir antras dalykas bus remiamasi sektoriniu požiūriu į dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, mobilumo, sveikatos ir kitose srityse. Tačiau klausimas būtų štai koks. Tai yra civiliniai dirbtinio intelekto aspektai, tačiau šiandien kalbame apie dirbtinį intelektą gynybos srityje. Ir čia dar sudėtingiau būtų pritaikyti kažkokius bendruosius principus ar įstatyminę bazę. Taigi klausimas būtų štai koks. Ar nereikėtų pradėti nuo e, civilinės srities e, europinio lygio įstatyminės bazės dirbtiniam intelektui? Ar nereikėtų pirmą tos diskusijos e, suorganizuoti ir po to tik žiūrėti, ką galime padaryti gynybos srityje. Man atrodo, kad gynybos srityje e, dar sudėtingiau yra reglamentavimo pasiekti, pavyzdžiui, kad ir jungtinių tautų lygių. Na, o nepamirškime, kad egzistuoja dar Kinija, JAV, be ES ir sudėtinga, ko gero, būtų pasiekti bendrojo pasaulinio susitarimo ar, pavyzdžiui, neplatinimo kai kurių dirbtinio intelekto aspektų. Tačiau, ko gero, reikėtų pirmiausia pradėti nuo civilinio civilinės srities ir po to tik žiūrėti, ką galime gynybos srityje padaryti ir kokiu lygiu galėtume toliau šias diskusijas orientuoti. Dėkoju. Kriušly. Dėkoju. Dėkoju už įdomius pristatymus. Aš keletą komentarų ir klausimų dabar. Pirmiausia, ar įmanomas tarptautinis reglamentavimas dirbtinio intelekto srityje, kai mes dar tik tai kalbame apie pirminius susitarimus CNF srityje ir kitur? Taigi, ar tikrai dabar ginklų, ginkluotės ir ties apribojimai nepateks į tai? Taigi, kaip būtų su tuo tarptautiniu sustarimu dirbtinio intelekto srityje? Kitas klausimas, kiek suprantu, dirbtinis intelektas yra daug artimesnis ir daug labiau e, naudojamas, negu kad mes galime įsivaizduoti. Štai pavyzdžiui, iš e, karinių veiksmų vietų žinome, kad robotai jau yra naudojami. Daug e, kariuomenių naudojasi dirbtiniu intelektu e, paremtomis technologijomis. Taigi čia jau nebėra vien tik filosofinis klausimas, tačiau kiltų klausimas, kiek dirbtiniam intelektui mes e, leisime uh, sunaikinti, pereiti tą aukščiausią lygį sunaikinti, pavyzdžiui, e, taikinį, nes iki šiol dirbtinis intelektas gali identifikuoti, užfiksuoti, ribas nubrėžti, bet kas dabar galiausiai paspaus tą sunaikinimo mygtuką. Dirbtinis intelektas tiek JAV, tiek Rusijoje, tiek Kinijoje, kariuomenėje yra naudojamas. Mes žinome, kad praktiškai tokios sistemos jau yra naudojamos. Dėkoju. Ačiū dabar žodis poniai Demirel. Dėkoju, pirmininkė, aš labai trumpai norėčiau tik tai pastebėti. Mes žinome, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų kūrė autonominės sistemas ir mm, ES dėja jų nepriima ir aš dėl to labai apgailestauju ir jūsų pasisakymė buvo kalbama apie etinius ir saugus algoritmus, kuriuos reikia sukurti. Ir kyla klausimo, ar gali būti etinių ne, algoritmų ir etinių ginklų e, sistemų, nes etika susikerta su emocija ir racionalumu. Taigi manau, kad čia tai yra vienas kitam prieš. E, prieš e, taraujančios sistemos, nes žmonės vienas, prieš, e, vienas į kitą tiesiog vos ne laisvai gali šaudyti. Taigi šioje srityje mes turime kalbėti apie visiškai autonominės ginklų sistemas. Jūs kalbėjote apie pusiau autonomiškas sistemas. Aš manau, kad e, jos yra nepriimtinos. Ir man tai kelia didžiulį nerimą. Mes pasisakome už draudimą ir už tai, kad ES tokių sistemų nepriimtų ir draustų. Ir autonominė e, ginklų e, sistema turbūt turėtų būti laikoma kaip brandolinis ginklas. Ačiū. Merci, monsieur Damija. Ačiū, ponui Damija, dabar žodis. Thank you. Um, I, I thought that... Dėkuoju. Daktarė Tadėjo, man atrodo, puikiai viską apibendrino. Negalima pasitikėti tomis sistemomis, bet jeigu jos patikimos, tai viskas gerai. Tiesiog čia skirtumas atsiranda tarp pasitikėjimo ir patikimumo. Tarkime, elektroninis automobilis Tesla – jis gali važiuoti autonominiu režimu, tada jį vairuoja GPS. Jeigu jūs esate automobilyje ir galite matyti, kas vyksta, viskas gerai. Bet kai jau visi prie to pripranta, situacija pasikeičia. Aš taip pat sutinku, kad gynybą reikėtų vertinti atsargiau, dirbtinio intelekto panaudojimas civilinėje srityje nėra tas pats, kas gynybinėje. Ačiū. Aš savo ruoštų irgi norėčiau užduoti kelias klausimus. Yra grįsti tuo, ką sakė kiti kolegos. Aš norėčiau aiškiai suprasti, kaip dirbtinis intelektas gali būti panaudotas autonominiams sistemoms, kurios yra skirtos žudyti. Pavyzdžiui, kaip to gali pasinaudoti tokios šalis kaip Rusija, Kinija, Šiaurės Koreja? Ar mes kalbame tik tai hipotetiškai, ar jau matome tokias sistemas? Taip pat man kilo kitas klausimas. Kalbant apie šias autonominės ginklų sistemas, ar šiandieną, o galbūt artimoje ateityje, gali jos patekti į nepalankės rankas. Mes, kaip ES, atliekame įvairias misijas trečiosiuose šalise, tai ar nekyla tokios rizikos, kad bus perimtos tos sistemos? Dar vienas klausimas. Apie kokius kainos aspektus mes kalbame tokių autonominių sistemų? Ar tai bus turtingųjų karas prieš skurdžiuosius? Ar kaip kad dažnai nutinka skaitmeninėje srityje, paplitimas reikš, kad labai daug žaidėjų galės naudotis tokiamis sistemomis. Na ir galiausiai, atsižvelgiant į dabartinį kontekstą. Kalbant apie ginklavimuose kontrolę. Kai kurios didžiulės galios čia įmasi dominavimo ir aš norėčiau sužinoti, kaip yra vertinama pažanga ir kokią poziciją reiškia neeuropiniai veikėjai. Dėkoju. Aš Pradėsiu priepdamas kelias temas. Buvo kelias klausimas, ar reikia palaukti pirmiausia, kol viskas bus sutvarkyta civilinėje srityje ir tada imtis gynybinės srities. Aš tikiu, kad reikia šių veiksmų imtis vienu metu. Mes neturime laiko laukti, negalime laukti to gynybinės ryties reguliavimo. Visgi kai kurie aspektai labai išsiskiria tai, kas yra skirta vartotojų apsaugai, turi būti atsargiai įvertinta, kad e, tai neigiamai nepaveiktų karybinė, karinės srities. Jeigu kalbame apie civilius, e, tai reikia užtikrinti duomenų apsaugą ir panašiai. Apskritai kalbant apie pridėtinę vertę ES lygmenio, tai labai svarbu yra tikrinti šiuos technologinius sprendimus, kad mes bent mokslinio lygmenį žinotume, kokie algoritmai veikia, kaip jie tą daro, tam, kad galėtume valdyti sistemą, kad žinotume, kaip jie veikia ir kad būtent tai mes užtikrintume tą patikimumą, kaip jį beivardytume dėl visiškai autonominių sistemų. Na, galima būtų pasakyti, kad prie Korejos sienos yra naudojamos tokios sistemos draudžiančios žmonėms kirsti sieną. Paskutinė pastaba. Jeigu kalbame apie programinę įrangą, Tai dirbtinis intelektas leidžia užtikrinti prieigą. Jeigu mes kalbame apie programinę įrangą, tai net ir nevalstybiniai veikėjai gali naudotis tokia įranga. Todėl mes turime to nepamiršti. Ačiū už Jūsų klausimus. Aš sutinku su kitais kalbėtojais. Autonominiai ginklai jau egzistuoja. Panas Ripošo kalbėjo apie viruso pavyzdžius. Taip pat yra įvairios paleidimo sistemos, kurios irgi yra autonominės ir naudojamos oro gynybos srityje pavyzdžiui, mobilus raketų palydėjai. Tai tos sistemos jau egzistuoja. Pačios sistemos yra labai įvairios. Kai kurios yra netokios pažangios, bet jos dar gali būti tobulinamos. Jų našumas gali būti padidintas dar daug potencialo augimui. Bėda ta, kad e, negalima galvoti apie tai, kad autonominės sistemas valdys žmogus, nes realiai viskas susilieja. Mes galvojame apie žmogaus e, įsitraukimą galutinėme etape, bet mums čia reikėtų platesnių diskusijų apie žmogaus vaidmenį. Tos paprastesnės sistemos, e, įvairūs sprokstamieji įrengimai, dronai ir panašiai. Na, tos sistemos yra patikimesnės, jos yra grindžiamos e, atitinkamais duomenimis Ir greičiausiai tokių sistemų ne valstybinės grupės neperims. Swarm technologija, tarkime, gali kelis dronus valdyti vienu metu. Bet nemanau, kad artimoje ateityje mes pamatysime, kad perimtų tokias sistemas nekarinės grupės. Buvo daug kalbama ir apie e, tam poziciją, pavyzdžiui, Rusija ar JAV nenori reglamentų. Kinija aiškiai nepasisako. Viena vertus jie yra prieš reguliavimą, kita vertus jie kalba apie neįmanomai aukštus standartus. Sunku yra suprasti Kinijos poziciją. Aišku, nereiškia, kad mes turime pasiduoti, tas pats buvo su brandoliniais ginklais. Ginklų kontrolė yra būtina, ypač tokiais įtemptais laikais kaip dabar. Mums būtina užtikrinti tą pasitikėjimą tarp šalių. Ačiū. Porą dalykų noriu pakomentuoti. Pirmiausia, tas faktas, kad sunku reglamentuoti autonominės sistemas neturėtų mūsų sustabdyti. Mes kaip žmonija esame ir sudėtingesnių dalykų nuveikę. Reikia tik tai nepamiršti kitos medalio pusės. Mes labai daug kalbame apie autonominės ginklų sistemas ir pamirštame kitą dirbtinio intelekto panaudojimą, kuris irgi yra skirtas puolimui. Bet koks puolimas kibernetinėje srityje, jeigu tai yra ne kinetinis puolimas, tai jis nėra reglamentuojamas. Mums nereikia atominės bombos, kad viskas išsijungtų, kad būtų atjungtas vanduo, nebevyktų ligoninės, transportas, elektra. Tam gali būti panaudotas dirbtinis intelektas. Ir tokie išpoliai bus kur kas dažnesni negu autonominių sistemų panaudojimas, kadangi joms reikia daug pinigų, daug laiko. Tuo tarpu tos e, piktybinės programinės įrangos rinkoje netrūksta. Tad mums reikia galvoti apie įvairius aspektus. Dirbtinį intelektą taip naudoja ir valstybinės jėgos. Čia grįžtu prie klausimo, ar mums reikia tarptautinio reguliavimo. Sunku tai bus, bet pabandyti galima. Reikia galvoti apie standartus, alijansus, NATO, ES. Mums reikia ir bendrų mokymo sistemų. Pavyzdžiui, Vonakrai buvo išpolis prieš visą pasaulį. Taip nutiko dėl to, kad JAV nuo savo sąjungininkų nuslėpė informaciją. Vadinasi, mes turime reglamentuoti tuos aspektus, kurie yra susiję ir su kariniais alijansais. Reikia didesnės koordinacijos negu dabar. Galiausiai. Ar reikia pirmą reglamentuoti civilinę sritį, po to gynybinę? Ne. Aš manau, kad negalima laukti. Nenoriu piešti apokalipsės, bet mes susidurime su labai rimta rizika ir jie tame tarpe gali sunaikinti mūsų civilinę infrastruktūrą. Negalima atidėti veiksmų gynybinėje srityje, nes dėl to galime susidurti su labai rimta rizika ateityje. Ačiū. Jeigu daugiau niekas žodžio neprašo, aš norėčiau padėkoti mūsų kalbėtojams kad e, padėjo mums e, apsvarstyti visus šios skubius klausimus. Mes visi puikiai suprantame, kad reikia nagrinėti tas galimybės, kurias kūrė šios naujos technologijos, jos atneša ir naujos rizikos. Pasikeitė ir e, pats karinės pobūdis. Mes labai įdomiai diskutavome apie e, teoriją, apie e, realius signalus. Kalbėjome apie tolesnius darbus. Man aišku liūdna, kad e, šiandieną mes neišgirdome tų žmonių, kurie veikia vietoje, nes jie būtų galėję mums papasakoti apie dirbtinio intelekto panaudojimą gynybinėje srityje. Aš siūlyčiau pakomitečiui išklausyti ir tuos asmenis. Jie turėtų atsakyti, ar padeda tos technologijos priimti sprendimus, ar jų manimų tos technologijos juos apsaugo, ar nekelia nerimo paskutinė kalbėtoja labai tiksliai įvardijo bendrą dirbtinio intelekto pažeidžiamumą. Konkrečiai kyla klausimas, kokių pasiekmių turi tos autonominės sistemos, kai vyksta kovos vietoje. Na, labai Jums ačiū. Mes, aišku, ir toliau tęsime savo darbą, kad geriau suprastume, kas mūsų laukia. Taip, mes pradėjome šį kelią. Dėkoju. Grįžtame 14.30.